Birželio 22-23 e, dienos ir eilinės sesijos protokolai jau priimti. Tiksliau, ar yra prieštaraujančių, kad jie būtų priimti? Ne, niekas neprieštarauja. Prašau. Aš dėl tą darbo tvarkos taisyklių Jūs kalbėjote apie išpolius ir jūs žinote, dėja aš turiu pasakyti, kad daug italų žuvo per šias išpolius. Aš norėčiau išreikšti savo užuojautą aukoms Bangladeše ir aš norėčiau, kad pakeistume darbo atvarkę. Aš manau, kad e, vis dėlto, nors prašiau anksčiau pakeisti tą darbo tvarkę e, dėl tą atitinkamų priežasčių, tai būtent dėl laiko trūkumo galbūt nekeiskime šios darbo tvarkės. Tiesiog aš norėjau kaip italę išle, išreikšti užuojautą žuvusiems italams. Ačiū, ponia Gardinė. Ačiū, kad kirpėtėmėsi į savo žuvusius e, tautiečius. Žinoma, mes kalbėjome su jūsų kolegomis ir e, mes išaiškėme jūsų užuojautą savo kolegoms iš Italijos. Lenkijos ir Portugalijos atitinkamos institucijos e, pranešė mums, kad buvo išrinkta ponia Urzula Krupa ir ponas Manuelis Antonijo Dos Santos ir jie birželio 24 dieną 2016 metų užima pono Janušo Važičiovskio ir ponios Elisos Ferreiros vietą šiame parlamente. Taigi aš norėčiau pasveikinti naujusius kolegas ir norėčiau priminti, kad jūs turite visas teisės ir visas pareigas pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės.